Ich erkläre die am 5. Juli Liepos 5 dieną nutrauktas, nutrauktas sesija skelbėme vėl tęsiama ir protokolo dokumentai Liepos 5 dienos yra visiems išdalyti, išplatinti, ar bus prieštaravimų, jeigu ne, tuomet protokolas dabar laikomas patvirtintų. Mėly kolegos, džiaugiuosi galėdamas Jūs pasveikinti atvykusi pirmąjį mūsų plenarinį posėdį po vasaros atostogų. Tikiuosi visi gerai pailsėjote, kadangi ateinantys keli mėnesiai bus, tiklai, bus tikrai labai um, intensyvūs, darbingi mums, galbūt netgi dramatiški. Žinote, kad e, trečiadienį ryte komisijos pirmininkas Barosas lankysis pas mus ir kalbės apie sąjungos padėtį aktualią. Jis išdėstys mums savo požiūrį į tai ir atsakys taip pat į mūsų klausimus po e, debatų, po diskusijos. Tikiuosi, kad visi, ponios ir ponai, dalyvausite gausiai toje diskusijoje, nes norime, kad ponas Baroso suprastų mūsų parlamento, mūsų parlamento frakcijų pozicijas. Bet taip pat pradėdamas mūsų posėdį privalau paskelbti ir kai kurių liūdnų naujienų.